procedūra buvo darybų proceso pabaiga. Ir to proceso metu mes e, patyrėme puikų bendradavimą, e, kuo aš labai džiaugiuosi. Diskusija baigta, o balsuojama dėl šio pranešimo bus rytoj 12 valandą. Ponas ir ponai, kitas mūsų darbo trakės klausimas yra pono Kačmarepo pranešimas tai yra komisijos išorės pagalbos valdymo galiojimo perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikis pagalbos teikimui. Taigi, žodis pranešėjai. Pirminkė, šiandien aš pristatau pranešimą, kuris yra susijęs su komisijos išorės pagalbos valdymo galiojimo perdavimu. Šis procesas vyksta jau ne vienerius metus, kuomet valdymas iš centrinės būstinės Bruselėje perkeliamas į ES delegacijas. Pagalbos teikiamos, pagalbai teikimo šalise. Viso to tikslas yra sėkimas didesnio veiksmingumo, greitesnio pagalbos teikimo ir geresnių finansavimo procedūrų vykdymo. Dar vienas tikslas yra e, pagalbos, teikiamos pagalbos kokybės gerinimas. Ir aš turbūt e, esu teisus, manydamas, kad jūs sutiksite, jog toks e, įgaliojimų perdavimas turi savo pranašumų. Sprendimai bus prieimiami arčiau pagalbos gavėjų ir tuomet geriau bus galima koordinuoti ir derinti įvairių donorų e, veiklą. Tuo pat metu toks metodas užtikrins atskaitomybę vietoje. Noriu pabrėžti, kad tas įgaliojimų perdavimas visko neišspręs. Reikia kalbėti apie papildomas užduotis, kurias reikia įdėkti, kad pagalba būtų veiksmingesnė. Pagalba, kuri bus tvarkoma decentralizuotai, yra plataus masto. Tas mastas yra per didelis, todėl reikia gerinti koordinavimą tarp ES valstybių narių ir pagalba gaunančių šalių. Taip pat reikia stiprinti ir mūsų veiklos koordinavimą. Geriau paskirstyti užduotis ir daugiau dėmesio skirti toms sritims, kur ES turi konkurencinį pranašumą ir gali kurti papildomą vertę. Įgaliojimų perdavimas e, sumažins ir sandorių kainas, e, teikiant pagalbą. Tai yra gerai, bet tai nėra vienintelis metodas mažinti išlaidas. Kiti metodai yra susijęs su parame biudžetui, kuomet daugiau dėmesio kreipiame į pagalbą gaunančios šalies poreikius. Aš manau, kad yra ir kitų klausimų, apie kurios galima kalbėti, kad padidintume efektyvumą. E, pastaruoju metu pamatėme, kad delegacijose e, dirbančios komandos jų nariai keičiasi, vis daugiau žmonių e, dirba politiniais ir prekybos klausimais. Todėl norime pakviesti komisiją užtikrinti, kad būtų pasiektas geresnis balansas, siekiant įgyvendinti pakankamai gerai visas funkcijas. Taip pat mums nerima kelia ir e, didelis darbuotojų keitimosi lygis. Na, pranešime taip pat mes reikalavome, kad būtų įkurti kontaktiniai taškai, kontaktiniai punktai, kurie galėtų pagerinti e, sudarinamumą tarp vis įvairios e, veiklos sričių, teikiant pagalbą. Aš esu įstikinęs, kad e, ES finansinė priemonė ir vystimosi fondo priemonė daugiau dėmesio skirtų skurdo mažinimui, nes tai yra viena iš mūsų užduočių numatytų Lisabono sutarties 208 straipsnėje. Taip pat pabrėžime, kad nei komisija, nei valstybės narės neturėtų naudoti e, krizės kaip argumento, siekiant pateisinti e, daugiau už mažiau požiūrį gyvendinimą, nes tuomet delegacijose dar mažiau darbuotojų e, būtų skiriama. Na ir aš iš anksto dėkoju už paramą šiam pranešimui. Ačiū už e, šios žanginius žodžius. Dabar e, spontaniškai pasisakymai. Turiu du norėčius kalbėti. Pirmiausia, ponė Basesku. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šitas pranešimas yra labai geros kokybės, kuriuo yra skatinami instituciniai pakeitimai atsižvelgiant į uh, Lisabonos sutartį. Išorės veiksmų taryba yra vienas iš mūsų e, veiksmų išorėje variklis. Tas perdavimas pagalbos valdymo į kitas valstybės yra labai tinkamas žingsnis, kadangi tuo bus užtikrinta galimybė dirbti su vietos gyventojais, siūlyti E, mokymus, kad geriau būtų valdomos fondų lėšos. Perdavimo metu taip pat reikėtų peržiūrėti įvairių šioje srityje dirbančių agentūrų funkcijas. Labai svarbu numatyti finansavimo prioritetus ir taip pat išvengti finansavimo dubliavimuose. Aš pritariu, kad vietos delegacijos imtųsi didesnio vaidmens dirbant su vietos gyventojais. Ferreira. Ačiū pirmininkė. Mūsų vystimosi pagalbos veiksmingumo klausimas yra labai aktualus, todėl čia mes susitarėme ne tik tai su centralizuotu valdymu šiuo klausimu, šis klausimas yra ne tik tas nėra pats svarbiausias. Labai svarbu, kad ES būtų nuosekliai vykdomi įgyveninimi vystimosi pagalbos uždaviniais. Labai svarbu, kad pagalba mm, atsižvelgtų į socialinius poreikius ir kad ji būtų tinkamai įgyvendinta. Europos Sąjunga uh, turėtų ne tik primesti ką nors ar nuspręsti iš viršaus, būtina atsižvelgti į žmonių, kuriems yra skirtama ta šita pagalba, interesus. Vystimosi pagalba turėtų atsižvelgti į visą gyventojų, kuriems yra skirma šita pagalba, potencialą. Taigi dabar labai svarbu atsigręžti į kilmės valstybės, kurios gamina daug prekių. Komisaras Levandovskis. Žinoma, mes džiaugiamės pranešėjo Kačmariko pranešimu ir taip pat vertiname auditorių pastabas dėl to, kad šitas perdavimas atneš labai gerų rezultatų. Būtent šita pagalba bus teikiama arčiau e, paramos gavėjams. Žinoma, ateityje reikėtų pagalvoti ir apie atitinkamą šios pagalbos koordinavimo personalą. Mes esame įsipareigoję E, gerinti situaciją, apie kurią buvo kalbėta e, auditorių pranešime ir gerinti tai, kas yra sakoma šiame pranešime. Labai svarbu sustiprinti žmogiškuosius išteklius ir sutelkti juos tik tai į tas rytis, kur yra didžiulis poreikis e, Afrikos delegacijose ir kaiminėse valstybėse. Buvo 40 procentų mūsų darbuotojų yra dirbantis pagal sutartis ir šito procento didinimas gali sukelti problemų ateityje. Siekiant išspręsti šitą problemą, reikėtų dirbančius pagal sutartis perkelti į kitas delegacijas, kai šitas kontraktas pasibaigia. Šiuo metu yra dirbama pagal šešių metų laikinas sutartis. Aš tikiuosi, kad parlamentas pritars mūsų pastangoms sureguliuoti šį klausimą. Galvojant apie naujas tarnybas, išorės veiksmų, veiksmų tarnyba yra nauja tarnyba, ji bus labai svarbi ateičiai ir galvojant apie darbo krūvio paskirstimą. O delegacijų vadovai dirba ne tik tai kaip atsakingi asmenys, tačiau jie yra ir tie, kurie užtikrina ir nuoseklę veiklą, būtent delegacijų vadovai nu, įgyvendindami e, šitos vystimosi programos tikslus bus atsakingi komisijai, o komisija atskaitominga parlamentui. Be to komisija vadovautis tomis nuorodomis, kurios buvo suformuluotos auditorių pranešime ir taip pat e, pono Kačmareko pranešime. Baigime diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Gerbiamas ponios ir ponai, aš dabar norėčiau informuoti, kad skelbiama dviejų minučių pertrauka.